EKR frakcija pateikė pasiūlymą dėl narių į delegacijas. E, šis siūlymas įtrauktas į šiandienos posėdžio protokolą. Jei niekas nepareikš dėl to pastabų, rytoj e,